numatytų laikų darbo tvarkėje. O dabar spontaniškai pasisakymai, nelgesni kaip vieną minutę. Kolegis vėl? Zver. Ką tik įmačiau, atrodo, kad jau